pateikta pas, pakeitimų dokumentui, 174 pakeitimai rezoliucijai. Pranešėja e, pritarė, parengė 25 kompromisinius pakeitimus, taigi dabar steiksiu žodį ponė Valenciano tam, kad pristatytų situaciją. Dėkoju. Diskutavome mm, su, po šių diskusijų su ponu Šeferiu ir Lambrinidžiu. Tikrai turėtume pereiti prie diskusijų komitete, būtent paskutinių diskusijų komitete, e, dėl susitarimo, dėl politinio dialogo. Mes parengėme rezoliuciją, kuriai buvo pateikta labai daug pakeitimų. didžioji dalis frakcijų nusprendė pateikti pakeitimų. Aš kaip pranešėja nusprendžiau, kad rezoliucija yra subalansuota, siekiau, kad ji būtų subalansuota, norėjau kalbėti labiau apie politinį dialogą, susitarimą, o ne situaciją. Rezoliucija yra parengiama kartu e, su susitarimu, prie susitarimu, tai nėra ataskaita apie pranešimas apie politinę situaciją Kuboje. Tai norėjau pabrėžti. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų dėtą darbą. Rezoliucijai buvo pateikta daug pakeitimų. Aštuoniasdešimt vienas pakeitimas buvo įtrauktas e, į 25 kompromisinius pakeitimus. Na ir dar kitiems 21 pakeitimui bus pritarta, aš pritarsiu, kaip pranešėja. Taigi, tai yra 75 procentai visų pakeitimų, kuriems galiausiai yra pritarima. Skaičius, aišku, nėra svarbus, procentai irgi ne. Bet svarbiausia yra turinys Norėjau atsižvelgti į šeštas abejonės, norėjau atsižvelgti į interesus, šitama yra sudėtinga, klausimai buvo sudėtingi, nuomonės skiriasi, tarp frakcijų, tarp frakcijų, na ir kompromisiniuose susitarimuose, pakeitimuose aš norėjau e, siekti konsensuso tam, kad rezultatai būtų nuseklus, taigi visi turės kažkiek nusileisti. Antrasis e, šešėlinių pranešėjų e, posėdis, e, posėdžio met, antrojo posėdžio metu, kai kurie EPP ir e, e, liberalai m, mm, prieštaravo pakeitimams, aš paprašiau atsiųsti e, pakeitimus. Kolega iš Aldė atsiuntė dokumentą. Ir norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Visada pabrėžiau būtent e, tai, ko siekiu šio dokumentu. Aš naudosiu tam tikrais kriterijais, nuspręsdama, ar reikėtų pritarti pakeitimui ar ne. Įžangoje vieną iš tų kriterijų ir matėte. Mes kalbame apie rezoliuciją, kuri yra ruošiama kartu su susitarimu su Kuba. Ir e, yra tam tikrų klausimų, kurie nėra įtraukti į mandatą, į galiojimus. Kai kurie pakeitimai buvo per daug išsamus, per daug išsamei buvo pristatoma Kubos situacija. Jie buvo prašomojo pobūdžio. Taip pat neatsižvelgiau ir tam tikrus pakeitimus dėl žmogaus teisų. Girdėjome tai, kas sakė ponas Lambrinidis šiandieną Mes jau turime sistemą, kurio naudodamiesi stebime žmogaus teisų situaciją Kuboje, Kubos vyriausybės elgesį. Tikrai labai svarbu stebėti pažangą. Bet nemanome, kad e, ir įvairūs išskirtiniai as, individualus asmeniai turėtų būti įtraukiami, atvejai turėtų būti įtraukiami į šį dokumentą, į šią rezoliuciją. Aš parengiau kažkiek e, pakeitimų, kompromisinių pakeitimų. Mano frakcija pritarė jiems. Mūsų tikslas yra paruošti rezoliuciją, kuriai galėtų pritarti visas parlamentas. Mes žinome, kad pradinės pozicijos labai skiriasi, bet didžioji dalis uh, politinių frakcijų nori pokyčių Kuboje. Nori, kad būtų pokyčių Kubos politinėje sistemoje ir nori, kad gerėtų kubiečių gyvenimas. Taip mano visos politinės frakcijos, bet ne visi nori, eiti, nori kad būtų eidama tuo pačiu keliu. Taigi aš stengiausi sumuoti tuos pakeitimus, tos, tas idėjas, kurio, dėl kurių mes visi pritarėme. Taip pat labai svarbu, kad e, ir kubiečiai matytų demokratinius pokyčius. Ir aš manau, kad geriausia priemonė, kurio vadovaujantis galima tai daryti, yra politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas. Bet e, tam susitarimui paruošti reikia taip pat, e, norint tokį susitarimą paruošti, reikia susitarti ir tarp mūsų. Taip pat jam turi pritarti ir kubiečiai. Be šio susitarimo mes negalėsime padėti Kubai Na ir per šį susitarimą mes galėtume daryti įtaką perinant Kubai, perinant prie demokratijos. Taigi, 8 iš 25 kompromisų yra skirti žmogaus teisėms. Buvo atsižvelgta į kolegų idėjas pakeitimuose buvo remiamas žmogaus, Europos žmogaus teisėmis, kaip standartinėmis teisėmis. Buvo paminėti ketvirtas ir penktas, taip pasakytina apie ketvirtą ir penktą kompromisus. Taip pat e, yra kalbama apie žmogaus e, teisų gerinimą, ekonomikos modernizavimą Tai yra 8 ir 24 sukeitimai. 11 kompromise mes kalbame apie žodžio laisvę, piliečių visuomenės įtraukimą ir kitų subjektų įtraukimą be jokio pribojimo. Taip pat mes prašome daugiau garantijų susijusių su žmogaus teisų gynėjais. 13 kompromise mes pabrėžėme kad labai svarbu, kad būtų vadovaujamas demokratinėmis vertybėmis ir laisvėmis. 15 ir 20 kompromise vėlgi kalbame apie laisvės ir piliečių visuomenės dalyvavimą. Visi tokie principai kartuosi taip pat ir 22 kompromise mes kalbame apie susirūpinimą dėl žmogaus teisų situacijos. bandėme pasiekti pažangos žmogaus teisų situa situacijoje. Devintame kompromise mes e, labai aiškiai rašome apie politinę reformą apie užsienio politikos e, priemonių panaudojimą, stiprinant dialogą su piliečių visuomenė, stiprinant e, taikų pereimą. Ir aš norėčiau, kad kolegos pritartų šioms formuluotėms. Mes kalbame apie demokratinį perimą, perimą prie demokratijos, Manau, kad tai turėtume aptarti dar išsameu. Dešimtame kompromise mes e, pabrėžiame tai, kad e, čia, šie aspektai privalome bejoms šali, pusėms ir kad reikia nutraukti embargą. Turime taikyti ekstra teritorinius teisės aktus. 33 kompromise kalbame apie ekonomikos liberalizavimą ir investicijas. 16 kompromise kalbame apie delegaciją, kurią šis parlamentas norėjo nusiųsti į Kubą. Idėjai buvo pritarta, bet dar nebuvo priimta sprendimo dėl laiko terminų. 12 kompromise mes bandome prašyti atskaitomybės iš Kubos vyriausybės pusės, aišku, Kuba tam nepritars. Dėl, taip pasakytina, apie e, sustarimo įgyvendinimą remiantį EVT, pritarėte EVT. Tai yra gana jautrus susitarimas. Labai ambicingas susitarimas. Mes prašome konsensuso pritarimo šiam susitarimui. tokio pritarimo, koks jau buvo šeštas tarp valstybių narių ir anksčiau. Prieš 20 metų buvo parengta bendra pozicija ir nuo tada pasikeitė daug, buvo daug pokyčių. Aš norėčiau, kad kolegos ir toliau pritartų uh, kompromisiniams e, pakeitimams. Manau, kad mes galime remtis e, šią rezoliuciją ir labai svarbu, kad ši rezoliucija ir toliau būtų nuosekli. Mes negalime pritarti viskam, Ir turime reikalauti, turime griež, griežtai reikalauti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų ir laisvė ir kad būtų stebima, stebimi pokyčiai ir rezultatai. Taigi tokia yra mano pozicija ir aš norėčiau išgirsti tai, ką mano kolegos. JAV ambasadorius Havanoje taip pat laukia rezultatų šios sprendimų rezultatų. Ir aš tikiuosi, kad mes kartu nuspręsime, kokiu veiksmu turėtumėm tis ateityje tam, kad kubiečių lauktų šviesesnė ateitis. Dėkoju. Ačiū pranešėjai, dabar kalbės šešėlinį pranešėjai. Pirmasis panas Degrandis Paskolio Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, pradėsiu paminėdamas, kad Mm, <clears throat> tiksliau praeisiu atsiprašydamas nu, dėl to, kad vėlavau atskristi ir neišgirdau pono Lambrinydžio Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio žmogaus teisų klausimais minčių. Galiu įsivaizduoti, kad jis pristatė tam tikrus e, specifinius e, Kubos e, situacijos aspektus. Taigi Nieko nenoriu kritikuoti, tik tai noriu atsiprašyti. Dabar kalbėsiu savo frakcijos vardu. Tai yra Europos liaudės partijos frakcijos. Šis klausimas yra pakankamai sudėtingas. Ir pranešėjai teko sunkus ir sudėtingas darbas. Ji tačiau tikrai deda daug pastangų, kad pasiektų susitarimą. Tačiau net ir gerose pranešimuose kartais prasideda diskusijos dėl tam tikrų detalių, dėl tam tikrų niuansų. Aš pirmą kartą pasisakau dėl šio pranešimo, taigi noriu pabrėžti, kad iš esmės mano frakcija pritarė pranešimo nuostatoms, ne dėl to, kad e, norėtume labai girti pranešėją, tačiau dėl to, kad manome, jog dabar atsirado mums istorinė galimybė ir turėtume ją pasinaudoti, pranešėja taip pat minėjo, kad galbūt reikia šiek tiek e, atsargiau elgtis, e, sakant įvairias kalbas, <clears throat> kad ne pasakytume kokiu nors įžeidžiamu dalyku. Ir aš e, taip pat atitinkamai elgsiuosi, pranešė tą žino, noriu pasakyti, kad e, mano frakcija iš esmės pritarė pranešėjos e, parengtiems ir teikiamiems kompromisiniams pakeitimams, kur, kuriuose bandoma atsižvelgti į daugelį įvairių frakcijų pateiktų pakeitimų nuostatų. Tačiau girdami neturėtume persistengti, žinoma, reikia dėti pastangas, kad pagerintume ir tos kompromisinius pakeitimus. Dar kad noriu pabrėžti, dabar turime istorinę galimybę ir turime ją pasinaudoti. <clears throat> kad prasidėtų tam tikri pokyčiai Kuboje, Junktinės valstijos taip pat šiame procese dalyvauja kartu su Europos Sąjunga. Manau, kad turėtume priimti Kubos vyriausybės ištestą ranką, tačiau tikrai pastangos turi būti dedamos ir toliau. Per paskutinį sustikimą su šešelniais pranešėjais buvo pristatytas uh, vienas dokumentas. susijęs su tam tikromis korekcijomis ir pakeitimais ir ten daugiausiai dėmesio buvo kreipiama į teisinius aspektus vadovaujantis sveika nuovoka ir čia manau, kad viso proceso gai reikėtų jie vadovautis. Turint omenyje, kad diskusijos, kai kurie mano frakcijos nariai galbūt reikalauja šiek tiek daugiau nei pranešėjas kompromisuose siūloma. Galbūt e, tie aspektai, kuriuos aš miniu, ir nėra labai lengvai priimami, tačiau sunku diskutuoti apie Kubą neminint politinių kalinių. Kadangi kai kurie iš jų buvo apdovanoti Sakarovo premiją Europos parlamentą ir mes turime imtis atitinkamų veiksmų, kad juos apgintume arba turime turime galbūt tų kalinių politinių atsiprašyti ir čia visiškai pagristai jūs to reikalaujate, tačiau vis tik tai politika yra kompromisų menas ir tų kompromisų turime siekti. Visi dabar tikisi, kad bus pasiektas e, konkretus rezultatas, kad bus patvirtintas privalomas skaidrus kelio gairių planas ir jam visi galėsime pritarti, tačiau mano vertinimu politinių kalinių problema išlieka, mes nieko negalime reikalauti, čia negalime pamiršti, to jau baigsiu savo pasisakymu. Aš minėjau Raulį Kastrą, dabartinį Kubos vadovą. Ir su juo kalbantis, kai tik e, ištariama kokia nors politinio kalinio pavardė, tai kitą dieną jau tie žmonės išmetami į gatvę paprasčiausiai, kurie tą pavardę minė. Taigi turime aiškiai pasakyti, kad e, taikus disidentai Kuboje ir toliau yra persiekami. Žmogaus teisų komisija kalba apie savo vališkus suimimus, taigi nekalbėsiu apie smulkmenas, ponė pirmininkė, dėsiu tikrai labai daug pastangų. Dar kartą noriu pabrėžti, kad e, procesas pajudėtų į priekį, galbūt kiti šešėlį pranešėjai laikosi kitokios nuomonės. Taigi turime nepraleisti progos ir pasinaudoti dabar atsiverinčią istorinę galimybę, siekiant pagerinti savo santykius su Kuba ir tai yra svarbiausias aspektas ir būtent dėl tos prasties parlamentas turi taip pat siekti pasinaudoti šią galimybę. Ačiū, dabar kalbėsiu aš Europą. E, EKR frakcijos vardu noriu padėkoti už bendradarbiavimą nekartą. Pabrėžiame, kad šį sustarimą vertiname be jokio iš ankstinio nusistatymų, tačiau žmogaus teisų padėtis turėtų tapti svarbiausia šio dialogo sudėdamąją dalimi, nes ekonominiai ir kultūriniai ir kiti aspektai tikrai neturi tokio didelio svorio tarpusio santykius, kar frakcija atkaipė dėmesį, teikdama savo pakeitimus, kai kur autorius aš, esu aš pats, kitų yra mano kolegos autoriai, e, taigi kai kurios mūsų pasiūlymus buvo atsižvelgta, kitus ne, taigi mes stengsimės, kad abiejose pranešimuose būtų šiek tiek daugiau tolygumo e, vykstant darybų procesui, taigi laukiame tolesnio bendarbiavimo, tikiuosi, kad sustarsime dėl kompromisų ten, kur jie yra įmanomi. Ir jeigu jiems bus mums primtini, mes jiems pritartume to, kas būtų KR frakcijos pastabos. Dabar grįžtu į savo pirmininko kėdę ir sutiksiu žodį Aldė atstovai, ponė Chimėnės ir aš išelnė pranešė. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų pranešėja deda visas pastangas, kad būtų įrimasi sėkmingai į priekį. Pranešėja siekia atsižvelgti į kitų frakcijų atstovų pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarsti ir pasiekti kompromiso. Žinoma, mes nenorėtume, kad būtų tų išleisti dalykai iš akių, kurie mums atrodo labai svarbus. Mes turime suprasti, kad reikia pasinaudoti dabartinę situaciją ir kita vertus reikėtų nenuvilti mūsų kolegų Kuboje, ypač tų, kurie yra apdovanoti Sakarovo premiją, kaip jau minėjo ankstesnis kolega. Dabar mes turime puikią progą e, įtraukti ir kai kuriuos niuansus susijusius, pavyzdžiui, su stebėsena Svarbiausia, kad mes būtume Kubos visuomenės piliečių pusėje, o ne paremtume diktatorių. Kaip jau minėjau, mes ir toliau dėrėsimės ir sieksime sutarimo. Dėkuoju poniai Kimnes. Autasun, žaliųjų atstovas. Ačiū pirmininkams. kaip pasakė Luis de Grandes. Aš taip pat norėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau ir neišklausiau Lambranidės. Aš norėčiau padėkoti už puikus pokalbius Kuboje. Labai sėkmingai vyko struktūrinis dialogas. Jis prasidėjo kitaip negu ankstesniais metais. Tiesiog norėčiau padėkoti kolegai už tą darbą. Nenorėdamas kartoti savo frakcijos vardu, norėčiau pasakyti, kad kompromisiniai pakeitimai, į kuriuos atsižvelgia pranešėja, yra labai svarbus žingsnis siekiant konsensuso. Ypač turint omenyje, kad mes atveriame naują mūsų santykių su šia salos šalimi puslapį. Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus ir todėl mano frakcija mano, kad reikia siekti kuo platesnio susitarimo. Kaip ir anksčiau, aš norėčiau pasakyti, kad būtų pasiūstas labai negeras signalas, jeigu mes pritartume susitarimui be jokių užuolankų. Mm, iš tikrųjų labai svarbu akcentuoti mums svarbiausius klausimus, tai yra žmogaus teisų klausimus ir kitus. Yra pateikta e, daugybė kompromisinių pasiūlymų, iš jų bent jau 25 yra susijęs su žmogaus teisų padėties vertinimo. Iš tikrųjų, pranešėjai kyla didžiulis iššūkis, tačiau kita vertus, aš nenorėčiau, kad šitas tekstas taptų dar griežtesnis, dar stipriau surestas, nes tai pareikalautų iš pranešėjo dar daugiau pastangų. Tiesiog reikėtų turiuomenyje, kad mes dirbame naujomis aplinkybėmis, periname į naują bendradarbiavimo su Kuba etapą ir mūsų vyriausybių ir valstybių vadovai rengė vizitus ir jau buvo nuvykę į Kubą. Todėl reikėtų pritarti pranešėjos pasiūlymams ir mes jai reikia, reikime mūsų frakcijos pritarimą. Ačiū Utasun, Salafranka. Ačiū pirmininkam. Pane Degrandės teisingai suformulavo mūsų frakcijos poziciją, 28 valstybės narės, išorės veiksmų tarnyba, komisija ir parlamentas turi susitarti dėl šio susitarimo. Mūsų politinė frakcija nemano, kad iškils kokiu nors problemų pranešėjai suderinti įvairių frakcijų lūkesčius, tačiau kita vertus labai svarbu suformuluoti vieningą nuomonę, kuri turėtų įtikti ar neįtiktų Kubai. Labai svarbu yra suformuluoti mūsų prioritetus ir pagrindinius principus. Mūsų specialustis žmogaus teisių klausimų įgaliotinis Kuboje taip pat mano, kad mes turėtume laikytis nuoseklios politikos ir nereikėtų šios susitarimų kaip nors skirtis nuo susitarimo pasirašyto su Kolumbija. Taigi mes turime būti nuoseklus ir aš norėčiau paprašyti pranešėjos įvertinant pakeitimus, parodyti kuo didesnę valią ieškant pusiausviros ir kad parlamentas šiuo klausimu susitartų iš esmės, o netrukdytų šio susitarimo pasirašymui ir ratifikavimui. tikrųjų tai yra labai svarbu visai Europos Sąjungai. Ar dar kuris nors kolega, kad norėtų ko nors pasakyti, ne? Veneciano, ponia Veneciano, norėtumėt ką nors pridurti? Verdad es que eh, yo, por supuesto, siempre estoy abierta a estudiar. Dėkoju. Aš esu nusteikusi atvirai, lankščiai, laukiu naujų pasiūlymų, Aš padariau viską, ką galėjau. Siekiau nuseklumo, nes jo tikrai reikia siekti. Kai kas teigia, kad e, sustarimas problemų nekelia. Bet e, mes vis, visas problemas išsakėme tame antrame tekste ir negalime teikti visiškai priešingų dalykų. Tai nėra sustarimas dėl priekybos, tai yra e, sustarimas dėl politinio dialogo ir bendradarbiavimo. Tai yra sustarimas, kurį reikia tam, kad mes galėtume pradėti naują bendradarbiavimą, nau, bendradarbiavimo procesą su Kuba. Mes nekalbame apie priekybą, mes kalbame apie dialogą. Ir reikia siekti pažangos šioje srityje. Panašus kiti susitarimai ganėtinai skiriasi nuo šio. Vis dėlto turime siekti nuoseklumo ir jeigu sutarsime su kubiečiais perėti prie naujo etapo, tuomet galėsime stiprinti mūsų santykius ir bandyti daryti įtaką, bandyti remti, puoselėti ir mums svarbės vertybės. Valstybės narės, kai kurios valstybės narės jau perėjo prie kito dialogo etapo, taigi turime ginti Europos parlamento vertybės, bet turėtume nepamiršti ir kokia yra ES ir Kubos santykių situacija. Dėkuoju, ponė Valenciano balsuosime Birželio 20 dieną AFET komitete. Ir per plenarinę sesiją tikriausiai balsuosime, galtinis balsavimas bus Liepos mėnesį. Taigi dabar galėtume pereiti prie 8 ir 9 darbo atvirkės punkto dėl Naujosios Zelandijos, bet e, tai darytume per anksti. Taigi padarykime pertrauką ir posėdį pratesime penktą valandą, nes pranešėjo pono Tano, kol nėra salėje. Taigi, posėdį pratesime penktą valandą. Dar kartą dėkuoju ponui Šefer.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

We will resume the meeting with um, point number five. Taigi prateskime posėdį. Perikime prie kitų dviejų darbo atvarkės punktų. Aštuntas ir devintas darbo atvarkės punktai Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimas dėl santykių ir bendradarbiavimo. Europos Sąjunga ir Naujoji Zelandija ir toliau nori vystyti ryšius Susitarimas skirtas bendradarbiavimui buvo pasirašytas e, šiauktų metų e, spalio mėnesį, protokolas buvo pasirašytas e, spalio mėnesį. Jis yra skirtas santykiams, kovai su terorizmu, ekonominiam bedradarbiavimui, taip pat bedradarbiavimui klimato kaitos srityje. Dėrybos turėtų pasidėti greitų laikų. Naujos Zelandijos uh, Ministras pirmininkas lankėsi Bruselėje rugsėjo mėnesį ir jis buvo neseniai pradėjęs savo kadenciją, tik prieš mėnesį. Tai rodo, kad mūsų bendradarbiavimui jis skiria didžiulį dėmesį. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, ponui Tenokui, kuris pateikė rekomendacijų projektą šią temą. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Partnerystės susitarimas dėl santykių ir bendradarbiavimo, kuris vadinamas PARK tarp Naujos Zelandijos ir ES ir tikrai sveikitina iniciatyva. Naujo Zelandija yra vienas iš artimiausių ES partnerių, mūsų sieja bendri interesai ir vertybės. Šis sustarimas remiasi bendroje deklaracija, kuri buvo pasirašyta 2007 metais ir jie yra remiami santykiai bendradarbiavimas ir ministerijų dialogas. Aš džiaugiuosi tuo, kad dabar jau galėjome įtraukti taip pat ir rezoliuciją. Ir mes galime pritarti šiam pritarimui ir išreikšti solidarų požiūrį į Naują Zelandiją. Šiame susitarime yra daug e, aspektų, daug sričių, paminėta daug sričių. E, šis susitarimas panašus į susitarimą su Kanada. Aš taip pat buvau pranešėjęs ir Kanados atveju. Tokios temos e, kaip ter, kova su terorizmu, kova su nusikalstamumu, bendradarbiavimu daug pakopis bendradarbiavimas, kova su klimato kaita, parama vystimus ir taip toliau yra įtraktus į dokumentą. Naujoji Zelandija yra lyderiai energetikos srityje, atnaunančios energijos srityje ir jos tikslai šioje srityje yra panašus į mūsų valstybių narių tikslus. Tai padės kovoti su klimato kaita, Ir pabrėžiamas taip pat ne tik klimato kaitos, bet ir biologinės įvairovės vaidmuo. 15 straipsnėje yra rašoma apie tai, kad reikėtų bendradarbiauti, remiantis PPO susitarimu. Pavyzdžiui, tai pasakytina apie fitosanitarinės ir sanitarinės priemonės. Ir yra pabrėžiamas, pabrėžiami įsipareigojimai, kurie buvo prisimti. Taip pat mes remiamės FPA susitarimu, kuris buvo pasirašytas 2012 metais nu, ir Naujojo Zelandija juo remdamasi gali vystyti ruošti misijas kartu su Europos Sąjunga. Prisidėdama prie taikos e, mm, ir saugumo užtikrinimo. Šalis nėra didelė ir e, jei yra ganėtinai toli, bet vis dėlto prisideda prie šio susitarimo per UNEFA, Atalanta misijas. Ir tai yra te, teigiamai vertinama. Mes manome, kad Naujoji Zelandija dar labiau sitrauks į gynybos ir saugumo iniciatyvas ateityje. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad šią rezoliuciją aš rašau taip pat ir apie Naujosios Zelandijos dalyvavimą policijos misijos Afganistane. Sustarimas šioje srityje buvo pasirašytas 16 metų spalio mėnesį. Pati rezoliucija, mano manimu, ir aš manau, kad man pritarė didžioji dauguma, yra atspindi požiūrį, teigiamą požiūrį, parlamento požiūrį į Naują Zelandiją. Naujoji Zelandija tikrai prisideda prie kovos už gėrį, e, gerovę. Aš pateiksiu pakeitimus pasiūlymų dėl pakeitimų, ypač nacionalinių ir regioninių iniciatyvų srityje. Aš tikiuosi, kad didžioji dauguma parlamento narių taip pat konstruktyviai prisidės prie Naujos Islandijos Europos Sąjungos santykių. Aš manau, kad šio sustarimo pasirašymas yra teigiamas pokytis, bet tai taip pat yra ir apskritai platesnių iniciatyvų šioje srityje dalyje. Uh, dalis. Mes ir toliau turime vystyti politinį bendradarbiavimą ir laisvosios priekybos diskusijas su šalimis po Kanados, Naujosios Zelandijos susitarimas rodo, kad ES nori pradėti mm, priekybos diskusiją su šia šalimi ir su Australija bei kitomis šalimis greitų metų. Manau, kad Europos e, Sąjungai tai atvers naujų galimybių. Jungtinė karalystė yra pasiruošusi vystyti breksito diskusijas ir e, Jungtinė karalystė negalėjo iki šiol visai priekiauti su Kanada, Australija ir Nauja Zelandija. Na, o dabar teks dvišalių pagrindų dar kartą vystyti šias diskusijas dėl priekybos sustarimų. E, ir e, jų buvo sudaryta daugiau negu 2000. E, Britanija tai teks daryti būtent išstojant iš Europos Sąjungos. Dėkuoju. Toliau panas Ungorino apie frakcijos vardu. Dėkuoju, tikrai nedaug ką galiu pridurti Aš manau, kad tai yra paprastas pranešimas, nėra prieštaringų klausimų. Aš manau, kad visi pritarėme, kad Zelandija yra tikrai puikus ES partneris. Mūsų sieja bendri interesai, bendras vertybės, nors ši šalis yra geografiškai toli e, nutolusi, yra toli nuo ES. Šis susitarimas pabrėžia, kad mūsų santykiai politiniai, ekonominiai ir mokslinio tyrimų santykiai yra tikrai puikus. Ponas e, Tanokas e, gerai pasidarbavo ir e, aš manau, kad nesutarimų nebus dėl gautinės versijos. Mes pateiksime kelis pasiūlymus dėl pakeitimų, bet šie pakeitimai ned, šis pakeitimais nedarysime didžiulių pokyčių, nesieksime didžiulių pokyčių. Taigi šis susitarimas e, gali padėti pasiekti susitarimą dėl priekybos. Sudaryti susitarimą dėl priekybos, tai aš manau, būtų logiškas žingsnis. Don't, don't see... Ačiū, nematau socialistų demokratų. Atstovų salėje dabar Alė Šešėlinis pranešėjas, ponas, ponė Diekonų kalbės. Aš papirmininkė Aldė frakcijos vardu galiu pritarti šią rezoliuciją, ypač joje pasirinktam požiūriu. Tai reiškia, kad mūsų tarpusio santykių istorija tarp es ir Naujosios Zelandijos yra pakankamai ilga, mūsų jie bendros vertybės, aktyviai dalyvavome tarptautinėje arenoje. <clears throat> Puikiai Žinome, kad Naujoje Zelandija aktyviai dalyvauja sprendžiant tarptautinius konfliktus, dalyvauja Atalantos operacijoje, Afganistane taip pat. Taigi šis partnysės pagrindų susitarimas yra labai svarbus toliau stiprint tarpusavio santykius politinius Šis e, susitarimas apriepia kovą su terorizmu, organizuotų nusikalstamų, ypač kibernetiniais nusikaltimais. Naujoje Zelandijoje yra sukaupusi labai daug teigiamos patirties. Šioje srityje taip pat tikimės ir naujo prekybos e, susitarimo. Mūsų tarpusio ekonominiai santykiai yra labai geri. Mes palankiai vertiname bendarbiavimą atskiriuose sektoriuose - žemės ūkio, žuvininkistės, energetikos, mokslo tyrimų, e, technologijų plėtros. Mūsų frakcija teiks kelis pakeitimus, kurie nelabai smarkiai skirsis nuo pono Tanoko pozicijos ir tikiuosi, kad E, ši rezoliucija bus patvirtinta ir pasiektas politinis teisinis sustarimas ir toliau bus naudingas bendrabiavimui tarp ES ir Naujosios Zelandijos. Ačiū pirmininkė, nematau, daugiau norėčiau kalbėti. O Šolts. Ačiū, pan pirmininkė, nesu šešiems pranešėjas ir nenoriu kištis į šešiems pranešėjų darbus, tačiau norėčiau mm, pristatyti tris nedėlius pakeitimus. Noriu padėkoti pranešėjai, pabrėždamas e, antrąjį, trečią ir ketvirtąjį punktus, ten, kur kalbama apie laisvos prekybos susitarimą ir būsimą ekonominį prekybinį bendrabiavimą su Nuoja Zelandija. Žinoma, tas bendrabiavimas yra labai svarbus dvišaliuose santykiuose. Ir reikia atkreipti dėmesį šiame kontekste ir vykstančias darybos Australijai. Noriu atkreipti dėmesį į naują ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo santykių kokybę. Ir tas bendradarbiavimas turi, neturi neigiamai atsiliepti vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje Naujosios Zelandijos ekonominiam vystimuisi. Mm, taip pat, kalbant apie bendarbiavimą kultūros, mokslinio tyrimų srityje, reikia ieškoti naujų bendradarbiavimo sričių, kurios būtų abipusiai naudingos tiek ES, tiek ir Nuozelandijai. ar Čelzas Tenakas nori apibendrinti diskusiją. Galiu pasakyti, kad e, esu labai dėkingas kolegoms už šiltus komentarus. Dėl šio pranešimo tikrai didelių ginčių nekyla. Santykiai tarp ES ir Naujosios Zelandijos yra turbūt patys glaudžiausi, nes mūsų bendros vertybės, teisės viršinybė, demokratija, žmogaus teisės atitinkami principai ir bendradarbiavimas, kovojant su pasauliniais iššūkiais, tokiais kaip klimato atšilimas. Taip pat e, bendrabiaujame ir viduržėmio jūros, tai yra ramio vandenino e, regione su mažosiomis salų valstybėmis. Manau, kad šis susitarimas tik tai padės pagerinti mūsų santykius ir draugystę su ta tolima, tačiau geografiniu požiūriu, tačiau visais kitais aspektais labai artima mums šalimi. Taigi mes įvertinsime šešėlinius. E, tai yra e, pakeitimus ir po to surenksime susitikimą su šešėlis pranešėjais. Rytoj 11 val. baigėsi pakeitimų teikimo terminas galiu pasakyti, kad e, rugsėjo 7 dieną grįžtume prie šio klausimo svarstymo mūsų komitete. Sekretariatas man pranešė, kad 7 darbo tvarkės klausimas yra nukeliamas į rytojus posėdį, kadangi e, nedaug yra komiteto narių, kurie dalyvavo tai tinkamoje kelionėje, negalima užteikti informacijos. Tai reiškia, kad šios dienos posėdis baigėsi ir rytoj 9 val. tęsime savo komiteto posėdį. Ačiū.